Įfkošė ir ponia Alkin, išjungkite mikrofoną, kai kalbate, nes kitaip visi kiti jūsų pokalbį girdės. Gerai, pradėkime. Nuo 2010 metų tikslų CO2 emisijoms lengviesiams komerciniams automobiliams, kitiems dar ne. Balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Užtenka paprastos balsų daugumos. Ar visi balsavote? Matau, kad jau dabar visi. Taigi baigiame balsuoti. 27 už 5 prieš. Ne vienas nesusilaikė, taigi baigiame šią patvirtinti šį teisės aktą. Tęsime balsavimus. Dabar dešimtasis darbo turkis punktas. Dėl makulatūros rušiavimo Taip pat vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 34 už 9 prieš. Pritarta. 11 darbo tvarkės punktas Europos plastikų atlikų strategija suinteresuotų subjektų prašymų mes nukėlėme balsavimą dėl šio pranešimo savo iniciatyvą. Balsuosime dėl šio Vitorijo Prodi pranešimo lapkričio pabaigoje, tiksliau lapkričio 27 dieną. Dabar balsuosime dėl kolegos Bonaninį pranešimo. Mes pradėsime nuo 55 pakeitimo iš trijų dalių, kas iš pirmąją dalį kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už trečią dalį, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta. Tokiu būdu atkrinta 57 pakeitimas, toliau 56, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 58 ir 59 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 67, e, tiksliau 7 ir 60 identiški, kas už, prieš, susilaiko. Balsavo tik žalieji ir liberalai, taigi <clears throat> kvorumo nesurinkome. Pakartosime balsavimą elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigėme. Aiškiai pritartu. Prašau dirbti taip pat ir didžiųjų frakcijų atstovus. 61. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 8. Kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 62 ir 64 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 63 kas už prieš susilaiko pritarta. 265-66 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 12, kas už prieš susilaiko atmesta. 13, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Antrasis kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 72, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Tokiu būdu atkrinta 15, dabar trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 74 kas už, prieš susilaiko neaiškus balsavimo rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradėme balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 75 ir 76 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 77 kas už, prieš. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 77, pradėme balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17. Kas už, prieš susilaiko atmesta 18, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar 19, kas už, prieš susilaiko Rezultatas neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta 80. Kas už? Prieš susilaiko ta pačia balsų dauguma. Ne, norite pastikrinti, gerai, tikrinamės dėl 80 elektroninių būdų, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta nedidelė balsų persvara, 81 kas už, prieš susilaiko pritarta, 20 kas už, prieš susilaiko atmesta, 21 kas už, prieš susilaiko neaišku. 21 tikrinamės dėl jo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 23, kas už, prieš, susilaiko pritarta, penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 25, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 86, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 28, kas už, 26 už prieš susilaiko atmesta, 27 už prieš susilaiko pritarta, šeštasis kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, septintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 94 kas už prieš susilaiko atmesta. 95 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 95 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 ir 96 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 97 kas už, prieš susilaiko atmesta. 30 kas už, prieš susilaiko pritarta. 31 kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. Toliau 98, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 34, kas už, prieš susilaiko atmesta, 9 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 10 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 104 už, prieš. Neaiškus rezultatas elektroniniu būdu tikrinamas dėl 104. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 107 kas už, prieš susilaiko pritarta, 108 kas už, prieš susilaiko pritarta, 37 kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 37-ojo, pradame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 38, kas už prieš susilaiko tą pačią balsų persvarą atmestą 309 iš dviejų dalių, kas už pirmą, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta 40-109 kartu, už prieš susilaiko pritarta 110, kas už prieš susilaiko pritarta. Reikia balsuoti dėl 41. Reikia balsuoti 41. kas už. Prieš susilaiko neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 111. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 42. Kas už? Ne, dėl jo nereikia balsuoti, nes 95 nebuvo patvirtintas. Ar vis tik turime balsuoti? Gerai balsuojame. 42 kas už. Prieš susilaiko atmesta. Toliau 43 kas už. Prieš susilaiko. Rezultatas neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta, 44 kas už, prieš susilaiko pritarta, 112 kas už, prieš susilaiko pritarta, 113 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 113 ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta nedidelė balsų persvara. 45 kas už. Prieš susilaiko atmesta 46 kas už. Prieš susilaiko atmesta 47 kas už. Prieš susilaiko atmesta 48 kas už. Prieš susilaiko neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 48. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta aiškia balsų persvara. 49. Kas už, prieš susilaiko pritarta, 50-51 kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta, pirmasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 53 kas už, prieš, neaiškus rezultatas, elektroniniu būdu tikrinamės, pradėme balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. Antrasis atkrinta, trečiasis ir 54 kartu, kas už, prieš, susilaiko atmesta, ketvirtas kas už, prieš susilaiko atmesta, penktas kas už, prieš susilaiko atmesta, šeštas kas už, prieš susilaiko atmesta, dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso dokumento su pakeitimais. Pradėme balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 51 balsavus už, ne vienam prieš ir ne vienam nesusilaikius. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname poną Bonaninį. Das waren die Abstimmungen. Baigiame balsavimą. turėtume aptarti vėlesnį darbo tvarkės klausimą, kadangi man pasitarė jį perkelti į priekį, tai yra Oreste Rosi pranešimą, o po to Lindos McKevin pranešimą. Taigi suteiksime Rosi žodį pirmiausia. Prašau. Ačiū pirmininkė. Tai pakankamai išsamus ir techninis pranešimas, kurį aš parengiau. Jame kalbu apie priemonės leidžiančias apsaugoti augalus nuo keksmingų organizmų. Čia kalbama ne tik tai apie augalus, bet ir apie sėklas, per dauginamąją medžiagą, kalbu apie sistemas, metodus, padėsi, padedančius apsisaugoti nuo kenksmingų organizmų arba tiesiog juos išnaikinti. Tai veiksmai, kurie yra labai svarbus užtikrinti, užtikrinti tvarų vystimasi, taip pat užtikrintant aukštą sėklų, sėknės medžiagos kokybė, kadangi nauji kenksmingi organizmai kelia vis naują pavojų augalams, iškyla problemų e, e, gyventojų sveikatai, taip pat ir mm, augalams, kurie yra skirti pardavimui. Taigi Čia susidurime ir su klimato kaitos pasiekmėmis. Turime kalbėti apie prevencinės priemonės skirtas tų kenksmingų organizmų plitimo sustabdymui. Vienas dalykas yra tų augalų gydimas nuo kenksmingų organizmų, atliekant uh, kontrolės, patikras, nustatant, ar augalai neserga ir ar nėra veikiami kaip nors kenkmingų organizmų. Yra pavyzdžių palmių, palmių. Kaip... Aspetti cruciali per migliorare l'attuale proposta. Allora, io eh, condivido mh, mm, a grandi linee questa proposta. Pavyzdžiui, e, buvo tokių atvejų, kai palmių kenkėjai išnaikino ištisas palmių plantacijas. Aš e, čia paminiu svarbiausias problemas, svarbiausias priešastis, taip pat e, nurodau sąrašus kenkėjų, taip pat paminiu svarbiausius deleguotos teisės aktus, tačiau komisija siūlo ir įgyveninimo teisės aktus kuriuose turėtų būti nurodomi sąrašai, taip pat numatomi priemonių sąrašai, bet ir nu, sudaromi e, taip pat prioritetiniai tų kenkėjų sąrašai. Taip pat yra nurodyti, kokie kenkėjai patenka į ES karantino sąrašus. Deleguoti teisės aktai galbūt yra labiau tinkamas dokumentas, kadangi priimus deleguotus teisės aktus didesnis vaidmuo tektų ir parlamentui, sudarant patikslant tuos mano minėtus sąrašus. Tokiai mano nuomoniai pritarė ir šešėliniai pranešėjai. Mes manome, kad įgaliojimus reikėtų suteikti ne tik komisijai, bet ir parlamentui. Todėl siūlome pakeisti 28 straipsnį, kuriame kalbama apie įgaliojimų paskirstimą. Ypač ten, kur kalbama apie deleguotus teisės aktus, kurie bus leidžiami per penkerius metus. Kitas sudėtingas klausimas tai tų prioritetinių kenkėjų sąrašas, sąrašo ribotumas. Yra siūloma įtraukti tik tai 10 procentų tų prioritetinių kenkėjų ES mastu. Jie yra ypač pavojingi e, aplinkai ir apskritai kelia daug desnė grėsmė ir todėl reikėtų jų atžvilgių numanyti e, ypatingas priemonės veikti, bet tu reikia numatyti tų kenkėjimų naikinimo e, finansavimo sistemas. Žinoma, reikia tą 10 procentų ribą nustatinėti, nors ji galėtų būti ir 15 arba 20 procentų. Aš nelabai supratau, kodėl būtų siūloma būtent 10 procentų. Kitas dalykas reikia e, teikti informaciją visuomeniai. Vartotojas turi žinoti, kokia rizika kyla jam perkant e, e, augalus, taip pat vaisius ir daržovės, kurie yra importuoti iš trečiųjų šalių. Taigi reikia e, visuomenė pateikti išsamų kenkėjų sąrašą, kenkėjų, kurie pasitaiko trečiosiuose šaltys, šalyse ir kurie gali kelti pavojų ES augalams. Internetinė priekyba taip pat gali būti nesaugi šiuo požiūriu, kadangi tų nevietinių kenkėjų gali būti įvežama pakankamai dažnai, bet to tai galėtų būti ir tie vadinami karantino kenkėjai. Todėl aš kalbu apie tai, kad tos siuntos iš trečiųjų šalių yra ypatingai uh, keliančios didelį pavojų ir todėl siūlau informuoti ir mm, vartotojus bei numatyti prievolę teikti tokią informaciją e, prekybininkams. Ir tokie pardavėjai tikrai neturėtų būti atleidžiami nuo prievolės registruoti tokius e, augalus. Kitas dalykas, sudarant planus, reikėtų numatyti bendras nuostatas, kurių turėtų laikyti visų valstybių e, suinteresuotos šalys. Aš nurodo savo pranešime ir 102 straipsnį, tai yra reglamentas dėl išlaidų turėtų būti susijęs su reglamentu dėl kontrolės ir invazinių rūšių prevencijos. O kalbant apie valstybių narių verslininkų išlaidas, kurias jie patiria naikindami kenkėjus, reikėtų pasakyti, kad turėtų galioti 15 reglamento straipsnis, kuriame kalbama apie priemonės skirtas naikinti kenkėjams. Taip pat e, reikia pagalvoti apie priemonės, kurios pagerintų bio saugą. Tokios, e, tokie veiksmai turėtų būti derinami tarpusavyje valstybės institucijos, taip pat privačios tarnybos, kurios naikina kenkėjus, turėtų gauti tokį apibendrintą finansavimą ir nereikėtų palikti tik tai vartotojų arba privačių struktūrų atsakomybei tą visą kenkėjų naikinimo veiklą. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia žodis Zavo. Uh, mulțumesc. Uh, o să vorbesc, o să citesc, de fapt, uh, ceea ce m-a rugat să citesc colegul. Labai ačiū. Norėčiau perskaityti, ką kolegė Asėsku norėjo jums pasakyti. Vertinant augalų apsaugos priemonės nuo kenkėjų, mes turime veikti daug greičiau, nes uh, Šie kenkėjai kelia grėsmę aplinkai, visuomenės sveikatai, žemės ūkiui. Noriu padėkoti ponui Rosiui už atliktą darbą ir pritariu daugumai pranešėjo pasiūlymų dėl deleguotų teisės aktų. O kalbant apie kenkėjų sąrašo sudarimą, būtina bendrai informuoti visuomenę apie kenkėjų keliamas grėsmes, tačiau ne visiškai pritariu pasiūlymu informuoti tik specialistus e, iškilus tam tikriems pavojams. 34-32 e, pakeitimai, mano nuomonė, yra per daug riboti. Būtina šioje procedūroje, sudarant krizių įveikimo planus, atsižvelgti ir į kitus aspektus. Dėl 19 pakeitimo taip pat nesu tikra, kad valstybės narės ir žemdirbėjai e, gali turėti pakankamai galimybių gyvendinti kovos su kenkėjais priemonės. <clears throat> Planuojant tokias krizių veikimo planus reikia atsižvelgti taip pat ir aplinkos saugos aspektus, ne tik į ekonominius aspektus. Taigi reikia skirti aplinkai daugiau dėmesio, kalbant apie komisijos pasiūlymą ir jį vertinant, jame pasigendame priemonių, kuriomis būtų galima sumažinti arba suvaldyti kenkėjų patekimo į aplinką ir kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką grėsmę. Be to, būtina užtikrinti, kad visi operatoriai vadovautųsi apdairumo principų ir kad kova su kenkėjais būtų ilgalaikė tvari bei būtų skiriama pakankamai dėmesio visuomenės sveikatai, jos apsaugai būtina numatyti finansinės kompensacijas, žalos atlyginimą, kurį turėtų sumokėti operatoriai, reikia daugiau informacijos teikti visuomeniai apie E, tam tikrų problemų keliančius augalus. 73-67 punktai čia yra svarbus, išduodant atitinkamus leidimus, kaip numatyta 84 punkte reikia užtikrinti, kad nekiltų nesažininga konkurencija, kad turėtume bendrą viziją, kaip Europoje kovoti su kenkėjais ir šis teisės aktas turi būti suderintas su galiojančiais kitais įstatymais. Ačiū, Džemsas Nikolsonas dabar. Uh, indeed, uh... Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, už pateiktą nuomonę. Mes ir toliau dirbsim prie šio dokumento, kad rastume atitinkamų kompromisų manau, labai svarbu e, griežčiau reglamentuoti šią sritį. Per 12, metų matėm, kokia situacija, 12 mėnesių matėm, kokia susidarė situacija e, Serbijoje, Junktiniai karalystiai ir kitose šalyse. E, kilo kilo baimė, kad labai daug augalų užsikrės įvairiomis lygomis. Tad reikia labai greitai veikti, norint užkirsti kelią lygų plitimui. Tai yra pagrindinis tikslas, kurio mes siekiame. Aš e, pritariu, kad reikia e, sudėlioti prioritetinį kenkėjų sąrašą bet e, akivaizdu, kad tas prioritetinis sąrašas reikia apsibriežti, kaip jis veiks praktikoje, juk susidurėm su e, geografiniais skirtumais ir rizikos e, skirtingose šalyse yra skirtingos. Taigi reikėtų apsibriežti kriterijus, pagal kuriuos mes sudarinėtume tos prioritetinius sąrašus, kokie kenkėjai tos sąrašus patektų. Ar tikrai mums užtenka to pasiūlyto privalomo 10 procentų e, limito? Dėl įgyvendinimo aktų ir deleguotojų aktų. Tai tikrai e, viso paketo problema ir uh, šią problemą reiktų aptarti ir išspręsti per dėrybas. Taip pat reikėtų pakalbėti apie išlaidų valdymą. Komisija jau pateikė savo nuostatas dėl e, svetimų rūšių, tačiau komitetas vis dar dirba šio klausimu ir ketina parengti pasiūlymą iki kitų metų rinkimų. Pradėtos dėrybos su taryba. Taigi mums reikia teisės akto ir ketiname jį parengti iki kitų metų. Taip pat prašytume pateikti informaciją visuomeniai Komisijos patvirtinti sąrašai turėtų būti prieinami žmonėms ir valstybių narių atstovai galėtų su jais susipažinti. Taigi, pirmininkė, tokia mano pozicija ir aš ketinu toliau bendradarbiauti su pranešėjai. Dėkoju. Pasisakė šešėliniai pranešėjai. Dabar suteiksime žodį Kristai Klas, o po to Ajūzo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Rosi už parengtą pranešimą. Mes dabar kalbame apie augalų sveikatą. Pagaliau, aukš... neseniai priėmėme pesticidų direktyvą ir kalbėjome tik tai apie juos. Tačiau dabar kalbėdami apie augalų sveikatą, suvokėme, kad reikia apsaugoti augalus, o kai juos užpuola lygos, taip pat turime su jomis ir kovoti. Labai svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp atskirų reglamentų. Vienas dalykas reikia siekti e, kenkėjų prevencijos, kovoti su jais ir taip pat turėti priemonės kovojant su naujais kenkėjais. Aš tuo metu e, parengiau pranešimą apie tvarus pesticidus. Tuomet aš minėjau, kad reikia suintensyvinti mokslinius tyrimus, o dabar norėčiau pasinaudoti progą ir paklausti komisijos, kaip mes įgyvendiname tuos ankstesnius siūlymus, tai yra kaip yra intensyvinami e, moksliniai tyrimai, kurie leistų apsaugoti e, augalus nuo e, kenkėjų paplitimo. Atrodo, kad nuo nuo metų niekas nepasikeitė, tuo labiau, kad mes kalbėjome apie integruotą augalų apsaugą, O dabar, ko gero, būtų pats laikas pasiteirauti, kaip įgyveninamos tos ankstesnės nuostatos, kadangi jau artėja 2014 metai ir nežinia, ar ta integruota augalų apsauga yra įgyvendinama. Iš tikrųjų reikėtų sudaryti sąrašus kenkėjų, apie kuriuos reikia pranešti, tačiau tie sąrašai turėtų būti optimalūs. Sudarant juos nereikėtų didinti biurokratijos. Tie kenkėjai, kurie yra žinomi, galbūt neturėtų būti įtraukiami į šituos sąrašus, kurie yra skubos tvarka sudaromi. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, muchas gracias. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš tikrai pritariu tam, ką jis sakė, pristatydama savo pranešimą. Manau, kad e, labai sveikintinas dalykas surinkti visus teisės aktus šią temą ir parengti reglamentą ir turėti tokį tarsi paketą. Tuomet turėsim harmonizuotus dokumentus ir visiems viskas bus suprantamiau. Visų pirma, dėl šio pasiūlymo norėčiau pasakyti, kad pranešimo projektas yra per daug apibendrintas ir per daug atviras. Reglamente turi būti visi svarbus aspektai aptarti. Ir nemanau, kad tiek daug galių turėtų būti suteikta komisijai. Kai kuriais klausimais tai sveikintinas dalykas, tačiau per daug dalykų nepadarytų paliktų atvirų. Pavyzdžiui, karantininių kenkėjų sąrašai, augalų sąrašai e, panašių reikalavimų nustatymai, tai jie turi būti prastiniuose teisės aktuose. Taip pat mm, Europos mastu e, nustatyti prioritetiniai kenkėjų sąrašai turi būti aptarti. Mes turim žinoti, kokias sritis kreipti daugiau dėmesio. Taip pat e, rizikos vertinimas priklausomai, ar kalbam apie Šiaurės ar Pietų Europą. Taigi šis e, sąrašas reglamente turėtų būti detalesnis. Tai prioritetinių kenkėjų sąrašas turėtų būti didesnis. Tačiau skaičius turi, tų kenkėjų skaičius turi priklausyti nuo keliamų rizikų ir skirtingose regionuose situacija yra skirtinga, taigi reikėtų paaiškinti. Taip pat reikėtų apibrėžti, kaip reikėtų veikti privačiose sritise. Privati nuosavybė juk negali būti įtraukta į tokias taisyklės, joms tokios taisyklės netaikomos. Kalbant apie saugomas teritorijas, komisijos tekstas neleidžia bet kokiu atveju e, perkelti saugomų teritorijų augalų. Taigi čia vėl reikėtų gal peržiūrėti šitą vietą ir įvesti kiek daugiau lankstumo. O kai kalbam apie nesaugomų teritorijų augalus, tai ir reglamente neminimos naujas Kanarų salų statusas ir naujos Prancūzijos užjūrio teritorijos, tai reikėtų ir į tai atsižvelgti. Nes e, dažnai prekiaujama augalais tarp Kanarų salų ir Europos, taigi Kanarų salų nereikėtų palikti nuo šaly. Kai, da, kai dėl oficialių patikrų ir kontrolės mechanizmo, tai tikrai reikėtų padidinti žmogiškųjų išteklių skaičių. Reikia padidinti analitikų skaičių. Taip pat e, reikia padidinti specialistų dirbančių su nykstančių augalų programomis. Reikia apibriežti tam tikras bendras sąlygas, pagal kurias būtų prieimami tie specialistai ir valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, ką ir kur deleguoja. Ir visai pabaigai, kalbant apie finansavimą, tai e, nėra sąsojų su naujoja MFF. Nėra apibriešta jokių finansinių nuostatų. Taigi norėčiau kad būtų sąsojos tarp šių dviejų reglamentų, kad žinotume, kom skiriamos lėšos ir ištekliai. Dėkoju, kan man. Labai ačiū. Norėčiau pratesti. Tokia princip. Anksčiau išsakytas mintis, pirmiausiai apdirumo principą ir sąsąją su žemės ūkio politika, ne tik kovojant su pesticidų naudojimu, <clears throat> tačiau taip pat e, ir kitais būdais galima vystyti žemės ūkį, pavyzdžiui, taikant sėjomainą, e, auginant skirtingas kultūras galima apsisaugoti nuo nemažo skaičiaus kenkėjų, taigi reikia pasitelkti ir alternatyves žemės ūkio kultivavimo plėtojimo priemonės, e, kuomet yra vystomas monokultūrinis žemės ūkis tam tikrą prasme e, skatinamas ir kenkėjų skaičius ir tokiu būdu jiems naudojama, kovoti su jais naudojama daug ES lėšų, tačiau pakeitus žemės ūkio metodiką būtų galima mažiau lėšų skirti ir kenkėjams naikinti iš ES biudžeto. Ar yra komisijos atstovų salėje? Galėtume steigti jiems žodį, prašau. Pas pūdėlė. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešėjų, šešėliniam pranešėjui e, už e, pranešimą, kuriame atsižvelgiama į didelę dalį komisijos pasiūlymų. Norėčiau grįžti prie aspektų, kurie buvo minėti daugelio komiteto narių, pirmiausiai dėl deleguotų ir gyvenimo teisės aktų. Žinoma, mes dalyvaujame tarp institucinėse diskusijose, tarp parlamento tarybos ir komisijos ir iki šiol laikėmės Lisabono sutarties nuostatų siūlind, siūlydami, kad e, būtų uh, taikomi įgyvendami teisės aktai šiam sąrašui, kenkėjų sąrašui, atsižvelgiant į jų platinamas augalų lygas ir todėl mes siūloma, siūlome čia naudoti gyvenimus teisės aktus. Kitas aspektas susijęs su finansinėmis kompensacijomis žalos atlyginimu labai svarbu, kad mūsų veiksmai e, būtų susijęs su trimis ramščiais. Pirmasis e, tai yra gamintojo pateikiama e, greita informacija, pateikiant informaciją apie diagnozuotas ligas Toliau vietos nacionaliniai ir regioniniai, vietos nacionalinės ir regioninės institucijos turėtų e, pateikti atinkamą informaciją, o e, trečiasis ramstis tai yra kenkėjų padarytos žalos kompensavimas tam, kad e, žemdirbiai paramą galėtų gauti kuo greičiau šiuo metu užtrunka beveik 2-3 metus, kol apie lygą, kuri išplitusi tam tikroje nacionalinės valstybės teritorijoje, sužino kompetitingos vietinės tarnybos ir per tą laiką kenkėjai išplinta labai didelėse teritorijose ir kovoti su jais tampa labai brangu. Taigi, žemdirbių E, miškų savininkų, teikime informacija turi sklisti labai greitai ir e, todėl atitinkamos kompensacijos turi būti išmokamos e, pakankamai greitai, pavyzdžiui, už vaismedžių naikinimą, tarkime, išplitus tokioms lygoms kaip Sicilijoje, apelsinų, apelsinmedžių lyga buvo išplitusi ir iš naujo pasodinus apelsinmedžių giraitės reikia laukti penkis metus, kol jos pradės e, nešti vaisius per tą laiką. E, žemdirbiams turi būti išmokamos atitinkamos kompensacijos, kad būtų užtikrintos jų pajamos. Kitas dalykas yra visuomenės patirtos žalos kompensacijos, kompensacijos visuomenės patirtą žalą, atitinkamos informacijos sklaida, ypač apie lygas <clears throat> iš trečiųjų šalių labai Dažnai matome oruostus informaciją, kad draudžiama įsivežti pieno produktus, mėsos produktus iš trečiųjų šalių. Galbūt e, reikėtų pakeisti tuos informacinius stendus, papildant atinkamą informaciją, e, pagal kurią būtų draudžiama įsivežti, arba dažnai taip yra daroma, kad e, taip pat draudžiama įsivežti e, augalus, kurie galėtų platinti grėsmę keliančias lygas. Taip pat buvo paminėta, kad siekiant suvaldyti krizes ir išbandyti, kaip veikia tingimus tarnybos, būtina taikyti anksčiau minėtas priemonės, kalbant apie invazinės rūšis. Su jumis susijusi informacija taip pat svarbi, tačiau komisijos aplinkos generalinio direktorato kolegos pateikė tinkamų pasiūlymų dėl invazinių rūšių, tiek augalų, tiek kartais ir gyvūnų. Atitinkamas finansavimas turi būti vertinamas šių pasiūlymų kontekste, o ne augalų apsaugos kontekste. Kalbant apie penktąjį punktą, aspektais buvo kelis kartus minėtas, tai yra patekimas į privačias teritorijas, kuomet e, kyla augalų, medžių tam tikros epidemijos. Iš tiesų negalima leisti, kad oficialios tarnybos atvyktų į privačią teritoriją ir iškirstų didelės vertės medžius apie tai iš anksto neinformavusios, tačiau jeigu uh, tam tikrame sode arba kitoje privačioje teritorijoje parke yra diagnozuojamos augalų lygos, reikia užtikrinti, kad kompeteningos tarnybos galėtų įsikišti ir imtis atinkamų priemonių, kartais tuos augalus sunaikinant, kartais bandant juos apdaroti. E, kokio, kokiamis nors medžiagomis, kad jie nekiltų grėsmės aplinkai, kad jie nekeltų grėsmės aplinkai, tačiau tokiais atvejais būtina užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimo atveju. Atsakant poniai klasė klausimą dėl pesticidų, nepaisant to, kad pesticidai nėra nei šio reglamento, nei šio pranešimo tema, kalbant apie pesticidus ir fitosanitarinius produktus, kurie dėl savo toksiškumo kelia grėsmę žmonėms, gyvūnams, vabžiams ar aplinkai ir buvo dėl šios priežasties uždrausti, tai galbūt būtų galima jos naudoti kovojant su kenkėjų žydiniais fitosanitarinėme reglamente yra matyta galimybė, kad aptikus pasikartojančios lygos žydinį būtų galima kovoti su šiuo žydiniu, naudojant uždraustus pesticidus, kurie įprastai nėra naudojami, apdaroti e, atitinkamiems augalams. Pone Klas taip pat minėjo augalų apsaugos direktyvą bendrąją, kuri turėtų įsigalioti 14 metais. Mes šiam dokumentui skiriam pakankamai daug dėmesio, jau raginame valstybės narės užtikrinti atitinkamus žemdirbių mokymus, kreipti dėmesį į pesticidų naudojimo keliamą riziką, į <clears throat> e, galimą jų patekimą į gruntinius vandenis ir dėl to kylančią grėsmę, būtinybę užtikrinti, kad e, įranga naudojama pesticidams purkšti laukuose naudotų kuo mažiau vandens, dirbame su valstybėmis narėmis ir puikiai žinome, kad daug valstybių narių jau yra padariusios pažangą šioje srityje ir yra parengusios atinkamas e, ataskaitas arba per artimiausius mėnesius jas parengs dėl šios direktyvos nuostatų gyvenimo, kalbant apie sėjomainą ir e, bendrosios žemės ūkio politikos kontekste visi ekspertai sutarė, tiek e, fitosanitarijos, tiek žemės ūkio ekspertai, dėl to, kad sėjomaina yra būtina <clears throat> siekiant pagerinti dirbožėmio derlingumą ir užkirsti kelią veiksmingiau kovoti su lygomis. Iš tiesų, kuomet vystoma monokultūrinė žemdirbystė per ilgą laikotarpį, jai reikia daugiau trašų ir tokiu būdu kyla didesnė įvairių virusų, bakterijų ir vabžių sukeliamų lygų grėsmė. Visi ekspertai sutarė dėl to, kad būtina užtikrinti žemės ūkio kultūrų rotaciją, sejomainą. Ir mes konstatavome, kad pavyzdžiui, kukurūzose išplitęs diabrotika vabzdys ir šiuo metu kovoti su šiais vabzdžiais naudojami pesticidai. Tačiau Žemės ūkio generalinis direktoratas ir jame dirbantis kolegos nenorėjo, kad būtų įtvirtinta e, sejomainos Sejomaina bendroje žemės ūkio politikoje ji yra tik tai rekomenduojama vykdyti, kadangi buvo manoma, kad privaloma tvarka ją įtvirtinti būtų pakankamai sudėtinga. Tiek, ponia pirmininkė, galėčiau pateikti atsakymų į pranešėjų mintis ir jūs komiteto narių klausimus. Ačiū ponui Pudelė, dabar steiksiu žodį ponui Rosi apibendrinti diskusiją. Prašau. Sì, grazie Presidente, devo dire che si è aperto un dibattito estremamente interessante. Ringra... Dėkoju pirmininkė, debatai buvo labai įdomus, aš dėkoju visiems pasisakiusiems, šešėliniams pranešėjams ir komisijai. Sutinku, kad dėl pesticidų reikia kažką daryti, nes jeigu per daug jų naudojame, tai augalai, tai kenkėjai tampa atsparus. E, pavyzdžiui, citrusinių vaisių pavyzdys e, jau pesticidai nebepadeda, Juo, medžius reikia kirsti vos tik pasirodo kenkėjai, nes jie yra atsparus pesticidams. Taigi ir čia reikėtų aptarti pesticidų klausimą. Ką komisija sakė, sutinku beveik su viskuo kalbant apie tai, ar čia turėtų būti įgyvendinimo teisės aktas ar deleguotasis teisės aktas, tai turiu pasakyti, kad čia svarbiausia yra greitis, turim veikti labai greitai. O su tuo, ką sakė kolegos, tai sutinku, mes turim rasti bendrą tašką, bendrą nuomonę ir kovoti su kenkėjais, siekdami užtikrinti gerą žemės ūkio darbą. Sutinku, kad mums reikia veikti greitai. O dėl pavojingų organizmų sąrašo, tai galbūt tas sąrašas turėtų būti trumpas, bet kam reikia to sąrašo? Nerei, nemanau, kad reikėtų kažkokių lubų, nereikia įtraukti įtrauk, nereikia to sąrašo, kuo, kuo ilgesnis sąrašas, tuo, didesni, tuo didesnės sąnaudos. Taip, žinoma, kad reikia pranešti apie e, keliamas rizikas, žinoma, kad reikia kalbėti apie informaciją ir visuomenės informavimą, e, nes e, negalim kalbėti apie prevenciją, jeigu nekalbam apie informavimą. Dėkoju kolegai, kuris žadėjo prisijungti ir dirbti prie šio dokumento. Matysim, kokia, koks bus rezultatas. Bet dėkoju, kad dauguma kolegų pritarė mano mintims. Dėkoju Rosi. Lakučio 21-ąją dar galite pateikinėti 12 valandos pakeitimus. Gruodžio 17 balsuosime komitete, o po to Žemės ūkio komitete sausio mėnesį, kovo balandį tikiuosi bus balsuojama plenarnėje sesijoje. Baigėme aptarinėti šį darbo atvarkės klausimą, tai buvo 14, o dabar grįžtame prie 13. Tai Europos vaistų agentūrai mokėtinos rinkliavos už farmakologinio budrumo veiklą pranešėja Linda McKevin, ją ir suteikiu žodį iš karto. Dėkoju, pirmininkė. Trečią kartą šitam komitete jau svarstom teisės aktus susijusių farmakologiniu budrumu ir apie šalutinių poveikių rinkimą, registravimą ES lygmenių ir reakcijas ES lygmenių. Mūsų sistema veikia prastai. Mediato skandalas buvo kilęs ir kadangi sistema prastai veikia, mums reikia naujos farmakologinio budrumo sistemos. Prieš dviejus metus sutarėm, kad nuo tada farmakologinio budrumo sistema e, bus finansuojama renkant rinkliavas. Teisės aktai praėjusiais metais įsigalėjo, bet mes vis dar neturim rinkliavų rinkimo sistemos, todėl reikia ją kuo greičiau sukurti. Taigi tas teisės aktas ir reglamentuoja rinkliavų rinkimą. Kadangi nėra rinkliavų, tai su, jomis, su problemomis susiduria EMA, nes jai skiriama daug naujų užduočių, bet ne, neskiriamas finansavimas. Valstybės narės taip pat nuo to nukenčia nes kas vadovauja naujoms studijoms, naujoms tyrimams, e, darbas papildomas, bet už tai nėra mokama, jis nefinansuojamas. Taigi Europos komisija stengiasi sukurti sistemą, už e, kuri padėtų finansuoti tą papildomai atliekamą darbą. Ir klausimas, kyla, kiek reikia mokėti, kokios turi būti rinkliavos, kaip valstybės narės turi mokėti į tą fondą, kas finansuos EMA ir kas finansuos uh, nacionalinės agentūras. Ir kalbama apie dviejopą mokestį. Pirmiausia, metinė fiksuota dalis, farmacijos bendrovės mokėtų EMAI už papildomą atliekam, papildomą atliekamą darbą, už farmakologinio badrumo sistemos įgyvendinimą, o antra dalis būtų procedūrinės rinkliavos valstybės narės ir EMA pasidalytų šį, šias rinkliavas. Metinė fiksuota rinkliava EMA jau gauna rink, E, rinkliavas iš farmacijos bendrovių. Farmacijos bendrovės jau dabar gauna sąskaitas iš EMOS už autorizuotus produktus. Tačiau e, nuo dabar EMA dirbs ir su kitais farmaciniais produktais, neautorizuotais, necentralizuotų lygmenių. Taigi komisija nusprendė, kaip rinkti tą metinę fiksuotą rinkliavą. Skaičiuojama, kad, e, kad papildomas darbas kainuoja 80 milijonų eurų. Taigi komisija siūlo e, rinkti mokestį priklausomai nuo to, kiek naujų produktų uh, E, mm, registruojama į, į, naują, į naują domenų bazę. Taigi, mokama priklausomai nuo to, kiek duomenų bazėje yra įrašų. Taigi, tuomet rinkliavos surenkamos ir padalyjamos. Man šis konceptas nepatinka. Pirmasis dalykas yra tas, kad ne, nemanau, kad reikėtų skaičiuoti rinkliavų dydį priklausomai nuo to, kiek yra įrašų duomenų bazėje. Kartais e, kalbama apie pakuočių dydį, pavyzdžiui. Tai kai kurios kompanijos, jeigu parduoda didelių pakuočių vaistus, tai turės mokėti keletą kartų už tą patį vaistą. Taigi aš pasikalbėjau su farmakologinėm bendrovėm ir jos mano, kad geriau reikėtų tą rinkliavą remti priklausomai nuo, nuo in, aktyvių ingredientų e, skaičiaus. Taigi įmoka priklauso nuo to, kiek yra aktyvių ingredientų konkretaus vaisto sudėtyje. Taip pat buvo kalbėtasi su EMA ir klausta, kiek papildomo darbo EMAI tiks atlikti. Komisija turėtų e, plačiau pakomentuoti, jūs kalbėjot apie 19 milijonų eurų, tačiau e, atrodo, kad e, iš to dokumento, kurį aš parengiau, panašu, kad kiekvienai bendroviai tas skaičius auga, bet iš tiesų aš tas rinkliavas mažinu, nes kuo mažiau autorizuotų vaistų duomenų baziai, kuo mažiau aktyvių veikliųjų medžiagų, tuo mažesnės rinkliavos. EMA sakė, kad 10,5 milijono užtektų norint e, sumokėti už tą papildomai atliekamą darbą. Tokius skaičius pateikė EMA kai kurios bendrovės jau moka mokestį EMAI, taigi negalim jų apmokestinti du kartus. Taigi aš norėčiau, kad komisija pakomentuotų tokį sumažintų rinkliavų pasiūlymą. Ir taip pat dar ypatingos naujos procedūros. Kai vaistas patenka į rinką, tai jo kelias dar nesibaigia. Vykdoma vaistų e, stebėsenos programa, e, atliekami papildomi saugumo tyrimai. Tai jeigu mm, apie vaistą pranešama emai, reikia imtis netidėliotų veiksmų ir atlikti papildomus tyrimus. Taigi komisija taip pat siūlo mokėti už tokį papildomą darbą EMAI. Bendrovės galėtų užsimti lobizmu ir klausti, kodėl mes turime e, mokėti papildomai. Tačiau priemus e, naujus teisės aktus e, darbo šiek tiek E, sumažėjo bendrovėms. Anksčiau bendrovės turėjo parengti ataskaitas visoms Europos vaistų saugos agentūroms, o dabar tokias ataskaitas teikia tik tai EMAI. Taigi kalbant apie periodiškai atnaujinus protokolų saugyklas ir taip toliau, tai darbo šioje vietoje sumažėjo. EMA dalyjasi informaciją su valstybėmis narėmis ir visiems toks planams tinka. Tačiau kyla keblumų dėl pačios procedūros. Kai kreipiamas į EMA, kad ji atliktų tyrimą, tai e, komisija siūlo mo, e, mokėti EMAI 68 tūkstančių mokestį, tačiau juk viskas priklauso nuo vaisto. Jeigu tie, e, tos veikliosios medžiagos yra ir kitose vaistuose, tai mes kalbam apie ne tik vieną vaistą ir ne vieną gamintoją, bet apie keletą gamintojų. Uh, ir komisija siūlo šias išlaidas pasidalinti tarp, e, tarp valstybių narių ir EMOS. Apie 70 procentų būtų skiriama EMAI ir 20 keli procentai valstybėms narėms. Tačiau juk pagrindinį darbą atlieka valstybės narės, o ne EMA. Ir valstybės narės klausia, kodėl EMA, EMA skiriama daugiau lėšų negu valstybėms narėms. Taigi apie tai dabar yra diskutuojama taryboje. Ir paprašyčiau komisijos pakomentuoti šį aspektą. Aš kol kas nepateikiau jokių pasiūlymų, aš nesakau, kad reikėtų pakeisti tą EMOS ir valstybių narių proporciją, bet tarybai tai kelia keblumų. Pranešėjas skiria valstybė narė, šešėliniai pranešėjai taip pat dirba tuo pačiu klausimu ir tai kainuoja valstybėms narėms labai daug pinigų ir labai daug laiko. Taigi tai viena problema. Kita problema ta, kad komisija siūlo metinę fiksuota rinkliava, kurios dydis 168 tūkstančiai eurų. Bet gal mums nereikėtų tos fiksuotos rinkliavos, gal reikėtų procedūrinės rinkliavos. Taigi, ką mano komisija apie mano mintis leisti EMOS valdybai nuspręsti, kokio dydžio rinkliavos reikia. E, žinau, kad komisija mato aiškę sąsiją tarp e, finansavimo ir atlikto darbo, bet gal galėtų pakomentuoti e, apie galimybę EMOS valdybai leisti apsispręsti dėl rinkliavos. Komisija siūlo, kad tam tikros vaistų kategorijos būtų atleistos nuo rinkliavos ir nuo farmakologinio budrumo veiklos. homeopatiniai vaistai, štai kokio žodžio ieškojau. Taigi e, siūloma e, vaistinius, e, augalinius vaistus, homeopatinius vaistus neįtraukti jų į farmakologinio budrumo veiklą ir iš jų, iš tų vaistus gaminančių bendrovių neimti atitinkamų rinkliavų. Tačiau jeigu mm, e, homeopatiniai vaistai yra autorizuoti, tai jie yra tokie patys kaip ir generiniai vaistai ir jiem turėtų būti taikomi šie teisės aktai. Aš norėčiau komisijos e, paklausti apie generinius vaistus. Kai aš teiravausi emos, Jūsų pasiūlyme jūs siūlote 20 procentų sumažinti rinkliavas generiniams vaistams, bet, bet aš klausiu EMOS, kaip būtų, jeigu toks, tokia rinkliava būtų sumažinta. Jeigu būtų, tai jeigu mokama už veikliasias medžiagas, tai gal ir būtų naudos iš to. Ir klausiau EMOS emos, kiekgi gaunama e, paraiškų iš įmonių, kurios gamina e, generinius vaistus. E, taigi nuo 2009 metų apie 50 procentų užklausų kaip tik buvo susijusius su generiniais vaistais. Tai kodėl mes turim taikyti jiems lengvatas, jeigu atliekamas darbas susijęs, susijęs būtent su šiais vaistais. Ir taip pat e, man buvo pranešta, kad e, kai kuriuose valstybėse generiniai vaistai klasifikuojami kaip e, kaip tradiciniai vaistai. Taigi reikėtų čia labiau dar padiskutuoti. Ir taip pat mes turime parengti galutinį dokumentą, priimti sprendimą gana greitai, daug darbo atliekama, už tą darbą nemokama. Komisijai e, dirbo dviejus metus rengdama pasiūlymą ir dabar mes skubiai ketiname atlikti darbą iki rinkimų tačiau ir tarybos pozicija yra e, ta, kad taryba iš vis norėtų atsisakyti tokio e, mokesčio. Tai pagrindinės žinios, kurias išgirdau per praėjusią savaitės darbo grupės posėdį. Taigi paprašyčiau komisijos pakomentuoti šį aspektą. Ar tikrai nereikia to centralizuoto mokesčio. Juk reikia papildomų e, pajamų valstybėms narėms ir emom. Emai. Komisija kitais metais ar dar kitais metais e, parengs reglamentą reglamentuojanti farmakologinio budrumo veiklas, bet dabar reikia kažkokių greitų sprendimų, kad galėtume e, finansuoti jau dabar e, tą papildomai atliekamą darbą. Todėl mes tikrai turim kuo greičiau pasiekti pritarimą. Tvarkaraštis yra labai įtemptas, Ir iš tiesų jau, jau rytoj reikėtų pakei, pateikti pakeitimus. Mes neturime laiko trilogams. Balandžio mėnesio plenariniai sesijoje jau turime aptarti šį klausimą. Dėkuoju. Dank, Linda. Dėkuoju, Lindai. Norėčiau kai ką pasveikinti. Visuomet nusikaltėlis grįžta į nusikaltimo vietą. Ken Collins, mano pirmtakas, kuris buvo labai svarbus veikėjas šiame komitete, jisai sėdi šalia Dagmar Rotberend. Taigi sveikinu Collins atvykus į mūsų posėdį, džiaugiamės, kad jūs atvykote. Dabar suteiksime žodį šešėliams pranešėjams, pirmiausia Pilar Ajūzo. EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Makevin už puikų pranešimą, už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Aš iš esmės pritariu viskam, ką pasakė Makevin. Pritariu ir jos minčiai, kad reikia mokėti e, rinkliavas už atliktą darbą ir žinoma, reikia numatyti konkrečius terminus, per kuriuos reikėtų sumokėti tą e, finansinę rinkliavą. nereikėtų daryti kokiu nors ypatingų išlygų. Kai e, agentūra rengia pranešimus, tai jinai tai taip pat turi gauti tam tikrą kompensaciją už nuveiktą darbą. Aš jau šešėlinių pranešėjų susitikime sakiau, kad komisija turėtų patikslinti, kokiais krit kriterijais remiantis bus apskaičiuojamos rinkliavų sumos. Vis tiek farmakologinio budrumo nuostatas komisijai teks pakeisti, o kad išvengtume dvigubų mokesčių, reikėtų pagalvoti, kas priklauso išskirtiniai emos kompetencijai, veiklai, už kurią turėtų būti atlyginama emai ir taip pat, ką konkrečiai turėtų veikti valstybės ir kaip būtų jiems, jiems kompensuojama. Taip pat įdomu, ką pasakys šiais klausimais komisija dabar Parvanova. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir pasidžiaugti, kad mes e, pasitikime jos e, darbu, bendradarbiauja su šešėliniais pranešėjais, kai mes e, nagrinėjimą farmakologinio budrumo dokumentą lygiai taip pat buvo puikiai bendradarbiavimą. Komisija šiek tiek pavėlavo, suderindama tuos du reglamentus, bet aš manau, kad mūsų kadencijos metu pavyks užbaigti šitą darbą, galbūt reikėtų paspausti tarybą, kad darybos vyktų sparčiau. Taip pat norėčiau paminėti, kad svarbiausias klausimas, nagrinėjant šitą klausimą, užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir pasiekti kuo daugiau paprastumo nuomonės skiriasi dėl to, ar EMA turėtų rinkti papildomą mokestį rinkliavą iš pramonės subjektų, kad būtų išvengta interesų konfliktų, tačiau panašių e, apmokesimo praktikų jau yra ir kitose srityse, kai yra mokama tiesiog už suteiktą paslaugą, todėl čia jokių interesų konfliktų ir nebūtų. Dabar dėl veikliųjų medžiagų apmokestinimo arba mokesčio pagal veiklėje medžiagą. Galbūt reikėtų atsižvelgti į tai, kad reikėtų panašiai vertinti ir generinius vaistus. Todėl manyčiau, kad reikėtų numatyti metinį fiksuotą mokestį, kuris neturėtų jokios taigaus poveikio valstybių narių biudžetui ir taip pat būtų lengviau administruojamas. Mes kartu turėtume išsiaiškinti su komisija, kaip reikėtų išspręsti šitą klausimą. Galbūt komisija turi tam tikrų traukos informacijas, kaip ji uh, mano e, suderinti tuos du skirtingus pasiūlymus. Šiaip noriu pasakyti, kad man buvo labai malonu bendradarbiauti su ponė Makevin. Aš manau, kad mes sėkmingai baigsime šį darbą. Dėkuoju. Marina Jana Kudakis. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti Lindos darbu. Iš tik tikrųjų tas, ta tema grįžta ir vėl grįžta į jūsų rankas. Ir noriu pasakyti, kad man abejonių kelia tai, kad siūloma pateikti labai greitą pranešimą arba ataskaitą. Tačiau labai sunku parengti greitai pranešimą, E, labai sudėtingų klausimų. Aš žinau, kad pagrindinė idėja e, nustatyti rinkliavą ir pradėti įgyveninti šitą nuostatą, tačiau reikia labai aiškiai susivokti, kiek lėšų bus išleidžiama. Svarbu nepaskubėti, kad po to nereikėtų vėl reikėtų keisti tas mūsų pateiktas nuostatas. Yra dalykų, kurie kelia abejonių man, pavyzdžiui, ta rinkliava, svarbu, kad nebūtų proporcinga nuveiktai, atliktai veiklai, komisija atrodo vadovaujasi kitokiu požiūriu, emos adresu, mes turėtume išvengti dvigubo, dvigubų rinkliavų. Kitas dalykas, kaip šita sistema padės pasidalinti šitas rinkliavas tarp EMOS ir valstybių narių. Aš pritariu Lindos pasiūlymui, kad būtų rinkliavos renkamos pagal aktyvąją medžiagą, panašiai kaip generiniai vaistai ir taip pat kiti vaistiniai preparatai. Komisija siūloma, komisija siūloma suteikti įgaliojimus, kad būtų um, numatytas apmokysimas ir kitais aspektais. Tačiau labai svarbu įsigilinti, ką konkrečiai komisija galėtų pasiūlyti. Dėkuoju iš tą puikų, puikų pranešimą. Kas... Brigada, prezident. Zūza. Aš kalbėsiu trumpai. Kadangi manau, jog šiame pranešime buvo atspindėti svarbiausiais aspektai, bet kai ką dar reikia patikslinti ir to patikslinu reikalauja pranešėjai iš komisijos. Norėčiau pasidžiaugti Lindos darbu. Nagrinėjant šį klausimą. Dar lieka nuveikti pakankamai daug, kadangi reikia atsižvelgti į štai kokius dalykus. Mak Koven pagerino komisijos pasiūlymą, tai yra puikus išeities taškas, tačiau ji pati pasakė, kad dar daug ką reikia patikslinti pačiai komisijai. Kitaip, mes šešėliniai e, pranešėjai vėl nesugebėsime suprasti, kas iš esmės yra siūloma. Turėtume išvengti dvi, dviejopų arba dvigubų rinkliavų O kalbant apie mažas ir visiškai mažas įmonės, tai reikėtų pasakyti, kad joms reikėtų numatyti ilgesnį terminą, per kurį reikėtų sumokėti rinkliavą, ypač tų valstybių įmonėms, kurios susiduria su didžiulėmis finansinėmis problemomis ir kuriuose finansinės problemos didėja ir toliau. Mums svarbu neužkrauti papildomos naštos ir taip sunkiai besiverčiančioms įmonėms, ypač mažosioms ir visai mažoms įmonėms. Jeigu numatysime labai trumpą laiką, per kurį reikės sumokėti rinkliavą, tai gali atsitikti taip, kad į rinką apskritai nebepateks tie vaistai, kadangi įmonės nustos juos gaminti. Taigi mes nuveikėme daug per trumpą laiką, tačiau reikia pripažinti, kad mūsų užsibriežti terminai yra labai griežti ir labai svarbu pagalvoti, kaip šitas pasiūlymas dėrės su bendresniu pasiūlymu, kurį komisija ketina pateikti ateityje. Tačiau, žinoma, to pasiūlymo mes nesulauksime šios kadencijos metu. Svarbu, kad darbas nenutrūktų. Bet kita vertus, mes nežinome, ko galime tikėtis ir kaip visi tie mūsų pasiūlymai pateks į bendrą sistemą. O dabar Dagmar Rudbėlė.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 Sind die Techniker schon unterwegs? Ar technikai jau pakeliui taisyti mikrofoną dabar geriau veikia. Kažkas nenorėjo, kad aš sėdėčiau prie kieno, turbūt tai vienintelė priežastis, kodėl tas mikrofonas traška. Tai yra sudėtingas pasiūlymas, pateiktas pakankamai vėlai. Komisijos adresu galiu pasakyti, tą pasiūlymą buvo galima pateikti daug anksčiau ir dabar turime skubėti dėl jūsų kaltės. Tai yra, reikia pasakyti, kad pirma, pirmiejo pasiūlyme buvo e, pateikiami tikrai pasibaisėjimo verti skaičiai ir pasiūlymai ir dabartinis pasiūlymas su visa pagarba komisijai yra pateikiam, dar nėra subrandintas ir kai kurie pasiūlymai man nesuprantami. Nei taip pat aš nelabai e, suprantu, kokia yra bendro idėja. Tikiuosi, kad Lindos McKeven pranešimu ir visais pakeitimų pasiūlymais mes padarysime komisijos pasiūlymą nuoseklesnių. Pirmiausiai, kalbėdami apie farmakologinį gubrumą, turime nepamiršti potencialios grėsmės visuomenės sveikatai. Mes turime vertinti e, iš vaistų gamintojų gaunamus signalus, iš karto neįtraukiant į taikymo sritį homeopatinių vaistų ir kitų panašių vaistų, kuomet mes kalbame apie įvairias gydomasias žoleles. Akivaizdu, kad e, jas naudojant tikimybė e, pakengti sveikatai yra praktiškai lygi nuliui ir būtina įtraukti tinkamas nuostatas į e, visas teisės akto dalis, jūs to nepadarėte, kuomet kalbame apie visuomenės sveikatos aspektą ir farmakologinį gubrumą, e, tai man keista, kad apie tai niekur neužsimenama, jūs visiškai neužkraunate jokios atsakomybės viešosioms institucijoms. Kalbant apie atsakomybę, mes turime jos rytį įtraukti ir centralizuotas nacionalinės vaistų e, naudojimo leidimo, leidimo uždėjimo procedūras. Jų yra labai daug nacionalinėse valstybėse ir jos gali uh, veikti tinkamai, tačiau gali ir neveikti tinkamai. Ir mes vis daugiau kalbame apie generinius vaistus, tačiau jūs čia minite senuosius vaistus, <clears throat> tačiau viskai akivaizdu, kad kuo vaistas bus senesnis, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus generinis ir tuo didesnė grėsmė sveikatai dėl jo naudojimo kyla. Taigi nereikia turėti lakios vaizduotės, kad suprastumėte, kad generiniai vaistai, e, kurie yra tikslios e, patentuotų vaistų cheminės sudėties kopijos turėtų turėti ir tokį patį poveikį, kaip ir e, patentuoti vaistai, kodėl to, jiems to atveju, tokia atveju reikėtų taikyti mažesnius mokesčius. Aš pasisakau už pigesnius vaistus ir daiktus, tačiau komisijos pateikiami apibrėžimai šiuo atveju yra e, pakankamai <clears throat> keisti ir šiuo atveju komisija turėtų kalbėti ne apie mažas vidutinės įmonės, o apie mažas smulkias laboratorijas arba smulkius vaistų gamintojus ir pasitelkti kitas apibrištis, kalbant apie sistemos finansavimą tai yra sudėtingoji, sudėtingiausia dalis. Aš manau, kad geriausias būdas būtų taikyti metinį mokestį, tačiau metinis bendrasis mokestis, kuris siūlomas 7 straipsnėje, būtų tinkamas tik tuo atveju, jeigu būtų tinkamai apibrėžiamas apmokestinamas vienetas linda, tuo tarpu pateikia atitinkamus savo pasiūlymus jūs tokios apibriešties nepateikėte, o tai reiškia, kad būtų galima apmokestinti milijonus e, paprastų vaistų gaminių, kurie būtų dedami į didesnę pakuotę, taigi mums reikėtų pakeisti apmokestinamo vieneto apibrišti, reikia pritaikyti atitinkamą metinio mokesčio e, sumą, ją nustatyti e, siekiant aiškiai nustatyti skirtumus tarp pakuočių, tarp apmokestinamų vienetų, man labai svarbu sužinoti, kas atliks tą tikrąjį darbą. Ir vakar diskutavome su vaistų agentūros atstovais, su Gido Razi, kalbėjomės, kai kurie iš jūsų nedalyvavo toje diskusijoje. Vienas iš valdybos atstovų atstovaujantis parlamentui sakė, kad e, EMOS valdyba norėtų turėti baigiamai, e, pas, norė, norėtų galėti tarti paskutinį žodį dėl uh, draudimo. Aš tuo tarpu, nors ir išlikau mandagi, tačiau norėjau pasakyti, kad parlamentas ir galbūt kartais komisija turėtų tarti tą baigiamąjį paskutinį žodį. Tarpu kolegė Janakudakis e, kalbėjo apie deleguotusius e, aktus, kurie turėtų būti taikomi šią teisėkuros procedūroje, tuo tarpu žinau, kad kai kurios valstybės narės jų nepageidauja. Tačiau, jeigu norėtume šioje procedūroje pasitelkti deleguotosius aktus. Ta galime padaryti tik turėdami parlamento pritarimą ir kadangi anksčiau jau mes turėjome karčios patirties e, jos naudodami, tai turėtume apdairiai viską vertinti, nepasint to manau, kad pasiūlymas dėl deleguotų teisės aktų yra visai neblogas. Ką turėtume daryti pervedimų kainus. Jūs puikiai e, žinote, kad e, dabartiniai su to susiję pasiūlymai yra visiškai išpiršto laužti ir niekas jų negali gyveninti, taigi ką mes dabar turėtume daryti. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie tam tikras e, nuorodas dėl pašalinio poveikio, kurie kad e, dėl vaistų bandymo, bandymų, e, kurios atlieka vaisto agentūra, dažnai kreipiamas į vaisto agentūrą e, be pagrindo. Ir kalbant apie tai, kas turėtų prisijimti tam tikrą finansinių išlaidų dalį, tai nacionalinės tarnybos, manau, turėtų tą daryti. Ir jeigu nacionalinės kompetitingos institucijos kreipiasi į EMA dėl vieno ar kito vaisto, negali e, rengti e, pačios vert, atitinkamos vertinimo ataskaitos, nes tai reikštų interesų konfliktą. Dabar atsakydami klausimą, kas turėtų atlikti tą tikrai darbą, galėtume pasiūlyti jį atlikti EMAI. Aš tam neprieštaraučiau, tačiau valstybės narės ir nacionalinės tarnybos. Taip pat galėtų tą darbą vertinimo atlikti ir gauti už jį atlygį, tačiau aš norėčiau turėti išsamios informacijos apie tai, kokį darbą jie atlieka, kokį atlygį gauna, kiek valandų tam skiria kad užtikrintume visišką skaidrumą, tačiau nacionalinės tarnybos prieštarauja e, dėl tokio pasiūlymo teikdamos, kad EMA atitinkamos informacijos nepateikia, tačiau EMA yra viešo institucija, tačiau jeigu nacionalinės tarnybos nori dalyvauti e, šiame procese, galime tą leisti tačiau jos turi prisimti ir atitinkamą atsakomybės dalį. Kaip reikėtų pasidalinti tą bendrąją sumą, Linda apie tai savo pranešime nekalba, tačiau mes turėtume pirmiausiai įvertinti ir nustatyti, kaip turime elgtis su pačiais e, kreipimais. Šis. Dažnai gaunama EMA gauna kreipimų dėl tūkstančių medicininių produktų. Viską apibendrinant, manau, turėtume pasakyti, kad reikia elgtis labai apdairiai, turint omenyje, kad būtent valstybės narės išradinėja ir taiko įvairias taupimo priemonės, tai reiškia, kad vis mažesnį finansavimą skiria savo tarnyboms ir institucijoms ir e, pastarusius siekia <clears throat> savo veiklą vis didesnė dalimi finansuoti iš ES biudžeto ir e, tai iš tiesų nereiškia, kad mes turime taikstyti su, tokiu, su tokia procedūra. Mes turime išsiaiškinti, kiek kainuoja kreipimosi išnagrinėjimas, kokią dalį atliekamo įvertinimo turėtų mokėti viešasis sektorius, turint omenyje, kad e, kreipiamasi dažniausiai dėl visuomenės sveikatos klausimų, kokią dalį turi mokėti privačios įmonės ir kiek turi mokėti nacionalinės e, tarnybos, aiškiai išskiriant e, besikreipiančią instituciją, jeigu ji rengia savo ruoštą ir atitinkamą ataskaitą. Manau, kad mes turime užtikrinti, kad EMA suteiktų visiems e, visapusišką informaciją. Nes e, jeigu mes nustatome metinį mokestį tinkamoms įmonėms, e, dėl kurių veiklos galbūt nekiltų, nekomet jokios grėsmės e, visuomenės sveikatai, tai tos įmonės mokėdamos atitinkamą metinę įmoką bent jau kažką turėtų už tai gauti mainais tos informacijos pavydalu. Aš e, tikiuosi, kad iki penktadienio vakaro mes galėsime prengti atitinkamus pakeitimų e, pasiūlymus ir aš dabar žiūriu į norą ir, ir suprantu, kaip sunkiai teks dirbti, tačiau tikiuosi, kad iki penktadienio vakaro mes sugebėsime viską parengti. Ačiū dabar žodis komisijai, kas pirmasis norėtų kalbėti, ponas Rys. Uh, thank you, <coughs> thank you, Chair, thank you uh, very much for. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už komentarus. Daugumai, da, su dauguma pasiūlymų mes sutinkam ir nematom jokių problemų. Ta, norėčiau pasikalb... pasisakyti plačiau apie 3, 9, 11, 14 pakeitimus dėl generinių vaistų neįtraukimo į sąrašą. Mes manome, kad e, sumažinto mokesčio, mes manom, kad rinkliavos, sumažinus rinkliavos yra nenuoseklios. Mes siūlom 20 procentų sumažinti generiniams vaistams rinkliavas ir taip pat ir autorizuotiems homeopatiniams vaistams. Kalbant apie generinius vaistus, tai pačios bendrovės sprendžia, ar jos nori gauti leidimą. Ir e, tie vaistai E, laikomi saugiais. Generiniai, e, generiniams vaistams taikomos centralizuotos procedūros. Jau dabar 75 e, procentai paraiškų gaunama apie naudojamus vaistus Taigi, jei būtų sumažintos rinkliavos, niekas iš to negautų naudos. O kalbant apie saugumo e, programas, tai generiniai vaistai turėtų būti traktuojami lygiai taip pat kaip visi kiti vaistai. Taigi mes nekalbam apie e, procedūrinių rinkliavų sumažinimą, mes kalbam tik apie metinę e, fiksuotą rinkliavą ir jo sumažinimą. Kalbant apie kreipimusis, tai jeigu kreipiamasi dėl tam tikro vaisto daug kartų, tai ir rinkliavoj tai turėtų atsispindėti. Tačiau e, mes rėmėm savo skaičiavimus e, valstybių narių duomenimis ir EMOS pateiktais duomenimis ir dėl to nepateikėme procentinės išraiškos, o siūlome konkrečias sumas. Mums labai sudėtinga gauti informaciją iš EMOS ir valstybių narių ir pateikti galutinį pasiūlymą, nes vis dar susidurėm su vairiais sunkumais rinkdami duomenis. Kalbant 14 pakeitimas rinkliavos e, e, pakelimas nuo 60 iki 68 eurų, to metinės fiksuotos rinkliavos. Taigi didesnė rinkliava argumentuojama tuo, kad e, kad atliekama daugiau papildomo darbo, tačiau antra vertus reikia palikti ir daugiau lankstumo. Komisija gali pakeisti tą metinės fiksuotos rinkliavos dydį. Reikia vadovautis deleguotojų teisės aktu. Kai pradėjom skaičiuoti produktų kiekį, rengdami savo pasiūlymą, kalbėjom apie pusę milijono įvairiausių gaminių, kaip siūlė e, pranešėja, šį skaičių reikėtų sumažinti iki 130 tūkstančių, tai yra trečdalių. Ir tik tai pagal šitus registruotus produktus e, būtų Įmamos rinkliavos ir rinkliavos taip pat sumažėtų nuo 19 iki 10 milijonų eurų. Jeigu vykdytume tą veiklą, kurią pasiūlė pranešėja. Dėl mokėjimo terminų ir kompensacijų. 12 pakeitimas tai 60 dienų nuo pareiškimo gavimo. Mes nemanom, kad reikia nustatyti kažkokį terminą, per kiek laiko reikia išmokėti kompensaciją. Tai konkretus EMOS ir valstybės narės klausimas, kurį ir sprendžia valstybė narė ir EMA. Tokiu būdu gerokai paprasčiau ir lengviau išspręsti šį klausimą. Dar norėčiau atsakyti keletą klausimų e, susijusių su darbo pasidalymu. pra, praėjo metai, kai ši sistema veikia ir EMA dar negali tiksliai pasakyti, už kokius darbus atsakingos valstybės narės ir kiek tai kainuoja. Jau dabar yra komitetas, kuris e, e, skiria kompensacijas, atliekamas ir kitoks papildomos darbas. Tačiau reikėtų tiksliau apibrėžti, kas už ką atsakinga. Atsakingas taryboje tokie debatai taip pat vyksta. Mes per praėjusią savaitę gavome daugiau uh, papildomų duomenų, taigi galim dabar surasti tinkamesnę pusiausvyrą tarp EMOS ir valstybių narių atliekamo darbo ir sanaudų. Mes pritarėme pasiūlymui dėl homeopatinių vaistų ir žolelių. Jūs apie tai kalbėjote konstatuojamoje dalyje ir manom, kad tą reikėtų įtraukti ir į regla, reglamentą. Galbant apie situaciją taryboje, tai taip ekspertai ir darbo grupė kalbėjo apie, metinę fiksuotą, apie metinės fiksuotas rinkliavas, apie tai diskutuojama, dėl to mes vis dar e, dirbame ir valstybės narės turėtų apsispręsti, e, koksgi geriausias būtų rinkliavų rinkimo modelis. Taip pat e, akivaizdu, kad ir EMAI, ir nacionalinėms agentūroms, ir mums komisijai parengti geresnį reglamentą e, paskaičiavus sąnaudas ir surinkus atitinkamus duomenis. Atsižvelgus į, į mūsų darbą, parlamento darbą, tarybos darbą, situacija yra kebloka, nes e, neturime pakankamai duomenų, tie duomenys nacionalinėse agentūrose yra nenuseklus ir skirtingai traktuojami skirtingose valstybėse narėse. Galiausiai mes labai džiaugiamės glaudžių bendradarbiavimų ir tikimės pateikti kuo daugiau informacijos, rengiant galutinę dokumentų versiją. Dėkoju. Abschließend möchte ich Linda McEwen als. Dėkuoju, Linda McEwen, baigiamajam <clears throat> žodžiu. Ačiū. E, aš manau, kad buvo visiškai neprotinga atsisakyti to fiksuoto mokesčio. Be to, reikėtų prisiminti tą raudoną liniją, kurią mes nubrėžėme kartu su taryba o dabar taryba sako, kad jinai nebepritarė tai, e, tam siūlymui. Kaip nebebūtų, reikia mokėti už tai, kas yra padaryta. Aš nesiūlau padidinti rinkliavos taikomos bendrovėms. Priešingai, jeigu mes pakeisime apibriežti ir jeigu mes apmokestime tik tai tą pakuotę aktyvėje veiklėje medžiagą, tai tuomet e, toje pakuotėje, kurioje daug aktyviųjų medžiagų, uh, už tą pakuotę bus mokama mažiau. Buvo siūloma 86 eurai. Tačiau jeigu bus pakuoti šeši vienetai ar daugiau, tada mokestis bus žinoma šešis kartus mažesnis. EMA prognozuoja, kad ji galėtų tiesiog atlikti tam tikrus farmakologinio budrumo veiksmus pagal dabartinę sistemą be papildomos rinkliavos. Taigi yra dalykų, kurie tiesiog persikels į naują reglamentą be jokių pakeitimų, kadangi tai ir toliau bus tęsima. Jeigu 19 milijonų eurų yra numatyta kaip suma, tai ta suma galėtų būti sumažinama. Aš nesiūlau didinti rinkliavų, tiesiog aš siūlau mažinti jas. Yes bet tu su šešėlis panešėjais ir kolegomis galėtume dar kartą pratesti diskusiją rytojau, rytoj e, posėdėje, kurį organizuoju 3 val. 30 po pietų. Dėl generinių vaistų ir fiksuoto mokesčio. Jeigu pakuočių bus daugiau, tai žinoma bus mokoma daugiau, o jeigu uh, tų veikliųjų medžiagų pakuotėje būtų daugiau, tada bus mokama tinkamai mažiau. Taigi tas mokestis iš esmės keistųsi priklausomai nuo veikliosios medžiagos ir pakuotės mm, sudėties. Dagmar Rodberent kalbėjo apie paskatas valstybėms narėms, kad jos tiesiog perdotų tam tikrus uh, prašymus dėl tam tikrų produktų emai, kadangi yra daug tokių decentralizuotų procedūrų. Mes nenorime atbaidyti, atgrais, atgrasyti valstybių, kad jos apskritai neteiktų jokių o, prašymų emai. Jeigu mes nenumatysime paskatų, tai valstybės narės apskritai bus linkusios nemokėti emai. Reikia paskatinti procesus, kad būtų aktyviai veikiama, o kad netiesiog būtų sėdima sudėjus rankas ir sakoma, tai ne mano problema. Taigi E, prancūzai gali galvoti apie savo rinką ir nesukti galvos dėl kitų problemų. Mum labai svarbu konstatuoti, kad iškilus problemai su vaistais mes turime pasikeisti informaciją ir įveikinėti problemą kartu. Aš kalbėjausi su EMOS ir farmologinio budrumo proceso dalyviais, kurie sako, kad uh, jeigu nieko nedarysime, tai apskritai nebus rink, e, renkamos rinkliavos, tačiau bendri pranešėjai dažniausiai apskritai negauna nieko, kadangi bendrasis pranešėjas turi duomenis, tai mes turėtume pasitelkti tuos duomenis ir neišradinėti dviračio iš naujo. Žinoma, mes neturėtume bausti tų finansinė prasme, kurie e, teikia pranešimą emai. Reikia tokios sistemos, kurioje būtų dalinamasi darbo našta, logiškai pagristai. Mano manimu, tai yra visiškai paprastas dalykas. Visi konsultantai, uh, kuri imasi panašios veiklos, supranta, kad reikia įtraukti kuo daugiau e, dalyvių šį procesą ir kiekvieną, už kiekvieną nuveiktą darbą, pateiktą paslaugą reikia atlyginti. Ema taip pat e, kviečiasi kitas trečiasias šalis, kai reikia atlikti tam tikrus uždavinius. Žinoma, geriausias dalykas būtų numatyti tokią rinkliavą, kuri padengtų darbo kaštus ir tas, kuris daugiau dirba, turėtų daugiau gauti. O jeigu būtų per pusę dalinamas rinkliavų sumos tarp valstybių narių ir EMAS, tai ko gero tai, toks pasiūlymas būtų nelogiškas, kadangi turi būti atlyginama pagal tikrai nuveiktą darbą. Jana Kudakis. Norėčiau pasakyti, kad kai aš ėmiausi to klausimo, komisija sakė, kad tai yra paprastas dalykas, EMA pritarė, tačiau po to, kai išsiaiškinau, kad EMA nepritarė, valstybės narės nepritarė, tik vienintelė komisija kuri mano, kad viskas čia paprasta. Tiesiog buvo nejauku laukti du metus, kol buvo pateiktas pasiūlymas. Dabar mes jį turime ir turime, žinoma, jį nagrinėti. Iš tikrųjų, Rodbėrin sakė, kad tai yra labai sudėtingas ir sunkus teisėkuros aktas turint omenyje, kad negalima jo priimti, o po to vėl iš naujo pradėti darbą. Dėkuoju Lindai. Kadangi ypatingai prašote, pakeitimus galite pateikti iki lakučio 8.18 valandos o lapkričio 27-28 komitete grįšime prie šio klausimo, o po to gruodžio 17. O plenarnėje sesijoje galime tikėtis balsavimo balandžio mėnesį. Taigi, terminai labai griežti, turime jų laikytis. Baigėme aptarinėti šį klausimą. visos darbo tvarkės dar neišsėmėme, dar liko gyvūnų sveikata. Nuomonės autoriaus nėra. Susa kalbės pranešėjas vadovas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai Pone Lietar norėtų nuoširdžiai atsiprašyti, atsiprašyti už tai, kad negali asmeniškai dalyvauti šioje diskusijoje, jos padėjėjai žymisi visą informaciją, perduose visus užduotus klausimus, todėl aš Labai nesiplėsiu, tik tai pakalbėsiu apie svarbiausius pranešimo aspektus, kuomet vertiname komisijos pasiūlymą dėl gyvūnų sveikos, sveikatos reglamento. Daugiausiai e, krinta į akis didelis punktų skaičius pranešėja suvokia, kad šiuo reglamentu turi būti siekiama supaprastinti galiojančių teisės aktų dėl gyvūnų sveikatos taikymą, siekiant sumažinti E, problemas ir tinkamą užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą. Dabar esama 40, daugiau nei 40 galiojančių reglamentų ir direktyvų gyvūnų sveikatos rytyje, todėl ją yra sudėtinga suprasti, kodėl šis 266 e, punktų e, pasiūlymas e, turėtų reikšti galiojančių procedūrų supaprastinimą. Iš tiesų šis pasiūlymas yra labai sudėtingas ir pranešėja pamėgino jį supaprastinti, padaryti aiškesnį tokiu e, būdu yra būtent pateikiama labai daug pakeitimų pirminiam komisijos pasiūlymui. Rengiant pranešimą, pranešėjai vadovavosi dviem pagrindiniais principais. Pirmiausiai, prevencinis darbas yra vertingesnis nei gyvūnų gydimas, todėl būtina šio principo prevencinio vadovautis, siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatą. Antrasis principas buvo užfiksuotas gyvūnų e, sveikatos strategijoje 17-13 metams ir joje daugiausiai dėmesio skiriama gyvūnų, žmonių ir jų skirtingos aplinkos tarpusavio sąveikai. Pranešėjo komisijos pasiūlyme pasigenda sąsajos tarp gyvūnų gerovės ir gyvūnų sveikatos. Yra labai daug mokslinių tyrimų išvadų e, kuriuos aiškiai matome, kad e, gyvūnų gerovė ir sveikata glaudžiai tarpusavį susijusios yra taip pat e, ir gyvūnų veisimo, auginimo, transportavimo sąlygos daro didelę įtaką jų sveikatai, todėl gyvūnų gerovė ir sveikata yra labai svarbios rytis ir jos turi atsispindėti reglamento straipsniuose, todėl pranešėja pateikė kelis pakeitimus atitinkamą temą, nepaisant to pranešėja nori pabrėžti, jog suvokia, kad komisija rengdama pasiūlymą dėl gyvūnų gerovės. Galbūt e, stengsis įtvirtinti atitinkamas nuostatas, todėl nenoriu užbėgti žakių busimam komisijos pasiūlymui. Bet to prašau noriu pabrėžti, kad dabartinė gyvūnų e, auginimo ir transportavimo tvarka padidina gyvūnų e, stresą. Taip pat, kadangi daug gyvūnų vienoje vietoje auginami, padidėja jų e, sergamumo ir antibiotikų naudojimo poreikis, todėl būtina dėkti atitinkamas priemonės, siekiant užtikrinti tiek gyvūnų, tiek visuomenės sveikatą, nes lygos keliančios grėsmę gyvūnams dažnai gali persimesti ir žmonėms. Todėl reikia taikyti atitinkamas priemonės siekiant užkirsti tam kelią. Komisija e, bando prisimti centralizuotą koordinuoti vaidmenį, siekiant kovoti su gyvūnų lygomis. Pranešėja pripažįsta, kad koordinuoti veiksmus šioje srityje būtina Tačiau negalima leisti, kad valstybės narės visiškai neprisimtų atsakomybės e, šias rytie ir būtina užtikrinti de, e, <clears throat> demokratinę atskaitomybę. E, todėl 7 straipsnėje pateikiamas atitinkamas sąrašas kurio, rūšių, kurių atžvilgių taikomos šios priemonės ir kontrolės priemonės taikomos aštuntame straipsnėje nurodytoms lygoms turėtų būti koordinuojamos įgyvendinant gyvūnų sveikatos priemonės ir politiką Europos Sąjungoje. Šis reglamentas turėtų būti demokratiškai suderintas tarp tarybos ir parlamento, tai jau pranešėjai siūlo gyvenant reglamento nuostatus taikyti deleguotus teisės aktus dėl klonavimo pranešėja įtraukė savo pranešimą klonuotų gyvūnų apibrėžimą, kadangi klonuoti gyvūnai ir jų palikuonis kelia didesnę e, lygų e, pernešimo grėsmę ir dėl to e, kyla didesnė grėsmė žmonėms apsikrėsti šiomis lygomis, e, ypač e, klonuojant atskirus organus, todėl pranešė pateikia atitinkamą apibriešties pasiūlymą. Mes tikimės, kad komisija savo ruoštų taip pat greitų laikų pateiks atitinkamus pasiūlymus dėl klonavimo. Europos parlamentas savo poziciją nekartą dėl klonavimo yra jau patvirtinęs, pabrėždamas, kad klonuoti gyvūnus siekiant pagerinti apsirūpinimo maistu turėtų būti draudžiama. Ačiū. Dabar leisime pasisakyti kitiems šešiems pranešėms Pilar Ajuzo, ELP vardu patolinda Makeven. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti už ponios Lietar pranešimo pristatymą. Diskutuojant apie augalų sveikatą, taip pat labai svarbu vieną vietą sutelkti tos įvairius galiančius teisės aktus. Ponas Liotar pranešime tuo tarpu kalbama apie gyvūnų sveikatą, apie gyvūnų lygų, epidemijų kontrolę. Čia kalba neina apie gyvūnų gerovę arba jų klonavimą. Tai yra temos kitiems pranešimams ir visos nuorodos į šiuos dalykus neturėtų būti įtraukiamas šį pranešimą. Mes negalime pasitelkti bet kokį e, juridinį tekstą tam, kad e, galėtume su juo susijęti visus savo pasiūlymus ir idėjas. Aš manau, kad tam čia yra netinkama vieta. <clears throat> Pasiūlyme e, minimi įvairūs e, papildomi teisės aktai deleguoti, gyvendinami, kaip ir anksčiau svarstytų klausimų mes manoma, kad pirmiausiai būtina sudaryti didžiausią grėsmę keliančių lygų sąrašą, nustatyti priemonės, kaip su tomis lygomis kovoti, vadovaujantis aiškiais strateginiais vertinimo kriterijais, siekiant įtraukti arba neįtraukti atitinkamas lygas į šį sąrašą. Valstybėms narėms reikia suteikti tam tikro lankstumo, ypač vertinant lygų keliamą grėsmę Taip pat turime parengti įvairias stebėsenos problemas, nustatyti gyvūnų skiepijimo politiką ir šiuo atveju vėlgi reikėtų vadovauti susidarimo principų pakankamai plačiai. Žinoma, šios priemonės turės ir ekonominį poveikį, reikia vykdyti atitinkamus e, veterinarų mokymus vietose. Tik tiek funkcijų, tiek ekonominių požiūrių šis teisės aktas turės e, didelį poveikį. E, žinoma, reikia nepamiršti laboratorijų vaidmens, siekiant kontroliuoti lygas. Ir reglamente turėtų bent jau būti pateikiama bendroji nuoroda į laboratorijų atsakomybė. Kalbant apie karantino zonų nustatymą ir panašius aspektus, reikėtų tačiau e, užbėgti už akių neproporcingų priemonių taikymui siekiant užkirsti kelią lygų plėtimui. Kaip jau minėjau, be funkcinio poveikio šis reglamentas turės ir ekonominį poveikį, reikėtų todėl derinti jo nuostatas su biudžetinėmis nuostomis. 231 straipsnėje kalbama apie tai, kad komisija turėtų sudaryti valstybių narių sąrašą atitinkamą, tuo tarpu antroje pastraipoje yra sakoma, kad valstybės narės turėtų sudaryti tokių lygų sąrašą savo nacionalinio lygmenį. Dėl leidžiamų atgabenti Europos Sąjungą gyvūnų. Tai gali atsitikti taip, kad vieni gyvūnai į vienas šalis bus leidžiami įvežti, kiti tačiau į kitas neleidžiami. Taigi galėtų vykti, galėtų dėl to situacija tapti pakankamai e, sudėtinga. Kita vertus turime nepamiršti, kad e, gyvūnus eksportuojančios ir importuojančios šalis palaiko su trečiosiomis šalimis taip pat ir atitinkamus dvišalius santykius. Aš manau, kad e, šis pasiūlymas, <clears throat> ši nuostata tikrai neturėtų daryti poveikio gyvūnų sveikatai. Baigdama dar kartą noriu pabrėžti, kad šis pranešimas yra apie gyvūnų sveikatą, o ne apie jų gerovę ar uh, apsaugą arba kitus dalykus. Ačiū. Dabar žodis Linai Makėvė. Dėkoju, skaitau šešėlinio pranešėjo komentarus, kuris negalėjo čia šiandien atvykti į šį posėdį. Jis e, dėkoja ir komisijai už pateikti, pateiktą dokumentą siekiant supaprastinti esančią sistemą, tačiau jam kelia nerima tai, kad komisija nori panaikinti dokumentą, kuris buvo priimtas vos prieš keletą mėnesių bendro sprendimo prieimimo procedūra. Taigi e, šešėlinis pranešėjas e, reikalautų prašytų paaiškinimo, kas vyksta ir norėtų, kad ateityje tokių dalykų nebepasitaikytų. Kalbama apie gyvūnų sveikatą, o ne apie gerovę, tačiau abu šie dalykai e, labai susiję ir reikia pabrėžti ir gyvūnų gerovę bei elgesi su gyvūnais Šešėlinis pranešėjas taip pat kalba apie atsparumą antibiotikams. Tai susiję ne tik su gyvūnų sveikata, bet ir su žmonių sveikata. Jis e, skat, skatintų gyvūnų skiepijimą, o ne gyvūnų žudimą įvairių virusinių lygų atveju. Visuomenė vis mažiau toleruoja gyvūnų žudimą. Taip pat e, anksčiau nebuvo atsižvelgta apie poveikį gamtai. Šį kartą šešėlinė pranešėja nori atkreipti dėmesį į tai. Taip pat reiktų atsižvelgti į įgyvendinamųjų ir deleguotų teisės aktų skaičių, kai kurie yra labai svarbus, tačiau uh, E, reikėtų apsibriežti, ką mes deleguojam, reikia nusistatyti tvarkaraščius, pasikonsultuoti su parlamentu. Aš suprantu, kad e, kalbėjom vasarą apie mėsos higieną. E, jau buvom pasirengę balsuoti bet, nes, bet nespėjom to padaryti. Taigi ateityje mum, mum reikia laikytis konkrečių mm, tvarkaraščių. Mes turim žinot, kad pavyzdžiui 2014 metų Liepos 4 dieną balsuosim dėl deleguoto teisės akto. Mes negalim parengti nuomonių labai greitai, mes turim turėti konkrečius tvarkaraščius. Jeigu kažką praleidžiam, reik žinot, kodėl tą darom. Es spricht dann Andreas Zanoni, danach folgt Anna Rosbach. Ačiū Andrija Zanonė, po to Ana Rosbach. Eh, Dėkoju, ponia pirmininkė. Šis eh, reglamento pasiūlymas dėl gyvūnų sveikatos labai svarbus. Tai E, nors šis naujas reglamentas yra sudėtingas, apimantis daug aspektų, jis susijęs su gyvūnų sveikata. Ir turim suvokti, kad yra aiškus ryšys tarp gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės gyvūnų sveikata susijusi su gyvūnų gerove. O gyvūnų sveikata yra tarsi garantija vartotojams, nes žinome, jeigu gyvūnai nesveiki, o taip yra todėl, kad neužtikrinama gyvūnų gerovė, tai atsiranda įvairių problemų viso, įvairių lygų, o tai turi įtakos ir e, žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, paukščių gripas e, Italijo, kai kuriuose Italijos dalyse buvo užregistruoti atvejai, kai žmonės e, susirgo paukščių gripu. Taigi reikėtų pakalbėti ir apie intensyvę žemdirbystę, nes ji taip pat didina grėsmę ir rizikas. Pavyzdžiui, reikėtų pakalbėti ir apie laukinius žvėris. Reikėtų kalbėti apie laukinių žvėrių išsaugojimą E, siekiant užkirsti kelią epidemijoms ir lygoms. Tačiau neturim jokių gairių, kaip reikėtų elgtis su laukiniais žvėrimis. Laukiniai žvėris taip pat gali platinti įvairiausias lygas. tai manau, kad ir šitą sritį reikėtų papildyti, reikėtų pasikalbėti, reikėtų aptarti ir laukinius žvėris. Kai kuriuose valstybėse narėse laukiniai žvėris yra saugomi, pavyzdžiui, Italijoje. Laukiniai žvėris suvokiami kaip valstybės turtas. Jie negali būti niekam perduoti. Taigi pasiūlyme reikėtų ir apie tai pagalvoti. Vartotojus domina šis e, pateiktas pasiūlymas. Taigi dar kartelį šiame dokumente reikėtų aptarti ir gyvūnų gerovės standartus. Jeigu gyvūnai tinkamai laikomi, tai tų gyvūnų produktai yra saugesni. Aš visiškai pritariu pranešėjai dėl jos e, susirūpinimo kai kuriais aspektais. Pavyzdžiui, dėl e, gyvūnų ženklinimo, galvijų ženklinimo ir tų produktų ženklinimo labai svarbu pasižiūrėti, kiek tokių patikrų atlikta ir kuo didesnis atsakamumas, tuo geriau. Taigi tai dar vienas aspektas, apie kurį reikėtų detaliau pamastyti ir detaliau aptarti. Taip pat reikėtų atlikti patikras visoje tiekimo grandinėje ir maisto grandinėje. Pranešėja ir kolegos kalbėjo apie, apie tam tikrus straipsnius, kurie suteikia papildomų galių komisijai per deleguotusius teisės aktus. Tačiau galiausiai mes pasimetam ir nebežinom, kągi mes deleguojame komisijai. Taip pat yra nemažai prieštaravimų. Yra įvairių sertifikavimo ir savireguliavimo schemų. Galbūt reikėtų taip pat įtraukti ir veterinarus ir jų reglamentavimą į, šią, į, į šį dokumentą. Nereikėtų jų pamiršti. Taip pat kalbama apie tai, kad reikėtų registruoti nedidelius ūkio subjektus. Apskritai kalbant, aš pritariu pranešėjos pozicijai ir beveik 190 pakeitimų, kurie tik pagerina tekstą. Tai sudėtingas teisės aktas ir reikia mums gerokai daugiau paaiškinimų, nes kai reikia sukurti vieną konkretų tekstą, tai ir nežinome, nuo ko pradėta ir kokios taisyklės, juk čia kalbam apie 40 skirtingų nuostatų, tai kyla grėsmė, kad kažką pamiršim. Ana Rosbach. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pranešėti pranešėjai, kuri gaila netvyko į šį posėdį. Labai malonu, kad pranešėjas anksti įsitraukė į šitą darbą. Jeigu kam nors turėčiau nepritarti, tai tik kolegai iš PPE nes tai, kal, nors čia kalbam apie gyvūnų sveikatos, apie gyvūnų sveikatą, tačiau gyvūnai yra sveiki tik tada, kai užtikrinama jų gerovė. Tam, kad gyvūnai būtų sveiki, jie turi tinkamai maitintis. Taigi gyvūno gerovė ir gyvūno sveikata yra labai susiję. Ir jeigu pradėsim gyvūnus, jeigu neskiepysim gyvūnų, tai ir mes žmonės e, taps vis e, e, dažniau sirksime dėl to, kad nesirūpinama gyvūnų sveikata. Gyvūnai turi, gyvūnai turi gyventi tinkamai prieš atsidurdami vartotojų lėkštėse. Ir mes kalbam ne tik apie etinius klausimus, bet ir apie tai, kaip gyvūnai gyveno ar buvo pasirūpinta jų gerovio. Aš labai džiaugiuosi ir sveikinu pranešėjus e, pakeitimais dėl e, paties veikatos koncepto. Kaip sakiau, man visiškai aišku, kad e, geras produktas bus tik tada, jeigu gyvūnas bus sveikas, o o tam reikia užtikrinti ir gyvūnų gerovę. Mes komitete dirbom šiuo klausimu jau netrumpą laiką. E, antibiotikų klausimas labai svarbus. Ar tikrai reikia skirti antibiotikus veikiems gyvūnams, kad užkirstume kelią lygoms iš anksto? Aš tikiuosi geros diskusijos šio klausimu ir taip pat e, man kyla klausimas, kiek galių suteikiama komisijai ir kaip komisija jomis naudos. O ar taip pat reikėtų įtraukti ir valstybių e, narių veterinarijos tarnybas, kad galėtume e, pasidalinti gerąją praktiką. Taigi dėkoju ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Dėkoju. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai pasisakė, liko nedaug laiko. Suteiksiu žodį Liupčiavų, Šnelhart ir Ajūzų. Po vieną minutę. Pane Šnelhart įveiks Dabar e, žinau, kad jinai moka greitai kalbėti, o dabar prieš tai liukiu. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu bulgariškai ir pasakysiu, kad pritariu dviem pagrindiniam šio pranešimo idėjams, tai yra stiprinti prevenciją kaip galimybę geriau prevencija negu gydimas ir be to pritariu praktikai, pagal kurią nebūtų masiškai skerdžiami galvijai. Pirmiausia, reikėtų stengti, kad gyvūnų lygos nesklistų už Europos e, sąjungos ribų. Prevencija yra svarbiausias dalykas prieš tris savaitės keli šimtai galvijų buvo paskirsta, kadangi buvo susektas e, užkratas iš Turkijos. Todėl prevencija yra labai svarbus dalykas, reikia derinti priemonės visos ES mastu, kadangi epidemijų uh, atveju galime patirti labai daug nuostolių ir žinoma, nuo to nukentėtų visuomenės sveikata. Tačiau kita vertus reikia siekti, kad nebūtų masiškai žudomi e, gyvūnai. Skiepijimas galėtų būti viena iš prevencinių priemonių, ypač tais atvejais, kai tai yra vienintelė priemonė e, pasienio regionuose ir tas skiepijimas turėtų būti derinamas su karantinu tam tikruose pasienio regionuose. Kitai problemos taps dar didesnės. Ja, dank, Ačiū pirmininkė. Žinoma, laiko nedaug. Kalbėsiu trumpai. Šitas pasiūlymas aptarinėjimas jau pakankamai ilgai. Nuo 7 iki 13 metų gyvūnų sveikatos strategija buvo pasiūlyta, jau užsakyta įvairiausių nuomonių. Tačiau man kyla didžiulė problema, kadangi šiame pasiūlyme yra nuostatos, kuriuose turi atsispindėti tai, ką mes jau esame priėmę. Hygienos paketas, taip pat ir kitų teisės aktų nuostatos. Ir dabar vėl skaitau, kad kompetinka institucija gali uh, deleguoti tam tikrus įgaliojimus ir taip toliau. Ir po to yra kalbama apie komisijos deleguotus teisės aktus. Argi visas šitas reglamentas, kurį mes priėmėme sutelktomis pastangomis, jau nebereikalingas, kadangi komisija tiesiog siūlo priimti deleguotas teisės aktus. Juk šitas reglamentas veikia, žinoma, kad jisai yra pakankamai platus yra būtinybė suderinti galbūt 15 veiklos krypčių, o dabar jau imamasi vadovauti visai kitokiu požiūriu, nesiremant tuo, dėl ko mes susitarėme. Trijuose posėdžiuose su komisija mes ginčiamės, ką galima įtraukti deleguotus teisės aktus. Ir viso to yra pasirodo atsisakoma ir tai tarsi nebereikalinga ir tokia įvykių raida mums yra nepriimtina, iš tiesų komisijos pasiūlymai dėl deleguotų teisės aktų yra provokuojantis. Kai kalbėjome apie deleguotus teisės aktus, dauguma iš mūsų sakė, kad čia negalėtų būti jokių gyvenimų teisės aktų, ypač kai kalbama apie epidemijas. Mes tuomet sakėme, kad komisijai reikia nubrėžti ribas, kas jai galima ir kas neleidžiama. O dabar tas pasiūlymas vėlgi nesukuria papildomo teisinio iškumo, daugiau yra sukūrėme teisinio neužtikrintumo. Atsiprašau, ilgiau šiek tiek kalbėjau trumpau, kiek ilgiau. Tada atimsime tą laiką iš Ajūzo. Tada kalbėsiu visai visai trumpai. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad aš nepasisakau prieš gyvūnų sveik... apsaugą. Noriu pasakyti, kad apie gyvūnų gerovę kalbėjomės ir esame prieimėme kitus teisės aktus. Todėl nereikėtų kartoti to, kas jau yra priimta ir pasakyta. Ir jeigu mes įtrauksime jau besikartojančios nuostatas, tai tas tekstas taps dar sunkesnis. O mes kalbam čia apie gyvūnų sveikatą, nieko daugiau. Dabar komisija, kuri turėtų atsakyti į priekaištus ir į kaltinimus dėl provokacijos. Ačiū. Aš taip pat kalbėsiu trumpai, kadangi laiko nedaug. Aš norėčiau grįžti prie diskusijos pradžios. Tai yra visiškai naujas teisės aktas. Since the late 60s, uh, there are... Tai apibendrinama, čia apibendrinama ta teisėkuros praktika, kuri klostėsi per pastaruosius 40 metų. Dabar mes norėtume sutelkti visus klausimus į vieną vietą, kalbėdami apie gyvūnų sveikatą ir taip pat kalbame tik tai apie e, užkačiamas gyvūnų lygas. Taigi visi e, ankstesni pasiūlymai yra apibendrinami šiame teisės akte. Schnellhardt sakė, kad netgi ir pats naujausias teisės aktas, dėl kurio buvo ilgai derimasi trilogose, pateks į šitą reglamentą. Labai aiškiai reikėtų pasakyti, kad komisija neketina keisti susitarimu, kuris buvo pasiektas triloge ir komisaras Borgas jau patikino, kalbėdamasis su parlamentarams, tai sakė, kad bus atsižvelgiama komisijos pasiūlymė visi jūsų minėti dalykai, taip pat gyvūnų pervežimo sąlygos ir gerovės nuostatos, kur, dėl kurių buvo susitarta triloguose. Taigi šitas nau, naujas reglamentas tiesiog apibendrins 40 direktyvų ir įvairiausių komisijos sprendimų. Šiuo teisės aktu iš tikrųjų bus sumenkintas komisijos vaidmuo. Iki šiol mes turime galbūt 800 įgaliojimų veikti, o dabar jų liks galbūt tik 160. Taigi, tokius dalykus mes siūlome šiame teisės akte. Konkrečiai, šis pasiūlymas nemini klonavimo, gyvūnų gerovės ir genetiškai modifikuotų organizmų. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų galiu pasakyti, kad komisijos kolegija susitiks, spręs klonavimo klausimus lapkričio mėnesį ir pateiks atitinkamą pasiūlymą parlamentui ir tarybai. Taigi dėl klonavimo viskas aišku. Dėl gyvūnų gerovės. Gerovė nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. Prieš trejus metus mes pradėjome diskusijas ir gyvūnų gerovės klausimais. Dabar komisijos tarnybos rengia atitinkamą pasiūlymą. Darbas yra tęsiamas kaip numatyta. Dėl lygų ir rūšių sąrašo, kurį minėjo kai kurie kolegos, tai nėra vienas iš svarbesnių šio pasiūlymo aspektų pasiūlyme yra kalbama apie kriterijus, pagal kuriuos reikėtų sudaryti tokius sąrašus. Kaip ten bebūtų, reikia palikti pakankamų lankstumo, jeigu prisimintume e, uh, uh, uh, Vilno liežuvio epidemiją kilusią prieš trejus metus, jeigu mes būtume griežti griežtai nesuformulavę nuostatų, tai mes nebūtume galėję išleisti milijonus eurų, kad e, ūkininkai galėtų skiepyti savo galvijus. Kai kada reikalingos išlygos, ypač skubiais atvejais, kai kyla krizės, mes turime būti lankstesni ir turime išsaugoti tokias lankstumo nuostatas arba išlygas Ir šiame dokumente taip pat e, snukio ir nagų e, epidemijos atveju lygiai taip pat reikėjo skubiai imtis priemonių, mes turėjome dirbti veiksmingai, todėl išimtis yra reikalingos. Čia yra kai kurių nuorodų ir apie antimikrobinį atsparumą. Apie tai kalbama šiame pasiūlyme, tačiau nieko konkretaus yra nepasakoma, tik tai pakartojama jau galiojanti nuostata. Taigi aš manau, kad aš atsakiau į jūsų pasisakymuose iškeltus klausimus pakankamai. Tikoju dėl klonavimo ar. Natürlich nicht hinter dem zurückstehen kann, was damals in der Nacht als äh, Trilog abgebrochen wurde. Novatoriškų maisto produktų laukiame komisijos pasiūlymo. su koordinatoriais mes kalbėjome, kad negalima švelninti nuostatų ir frakcijos sutarė, kad dėl klonavimo mes laukiame konkretaus išsamaus pasiūlymo. O šiandien kalbame apie gyvūnų sveikatą, aptarėme visus klausimus, dėkojame visiems dalyvausiems diskusijoje ir tuo galiu beveik skelbti posėdžio pabaigą tačiau dar turiu perskaityti, kokios datos mūsų laukia. Agri balsuosime vasarį, kovo, balandį plenarnėje sesijoje, o prieš tai e, komitete. Taigi baigime diskusijas, susitiksime lakučio 7 po dviejų dienų bendrame komitetų posėdėje, tai yra ITRE ir aplinkosaugos komiteto posėdėje nuo 9 iki 12.30. Tikiuosi, kad kolegos atvyks. 14 lakučio 9 val. įvyks mažas, trumpas posėdis, kuris truks 30 minučių. 27. Šitas posėdis bus trumpas, viena frakcija nedalyvaus. 27 ir 28 lakryčio nuo 9 iki 12.30 dirbsime ir po to nuo 15 iki pusės 7. Tai bus eilinis komiteto posėdis, o dabar linkiu gero apetito su vienu kitu, ko gero vėl susitiksime trilogiją, kurių vyksta bent jau 30 vienu metu ir šešėliniai pranešėjai susitiks čia šioje salėje ir kalbės apie automobilių pramonės reikalus.